Colleagues, mesdames, messieurs. Kolegos, ponios ir ponai. Parašyčiau šiek tiek tylos. Posėdį pradedame. Atsiprašau, kad taip vėluojame, bet įvyko koordinatorių posėdis, kuris šiek tiek užsitėsi. Tuo tarpu e, biudžeto komiteto posėdis bus trumpas, nes šį ryt pirmininkų suėgė prieimė sprendimo, pagal kurį e, dėl kai kurių klausimų nebebalsuosime. Darbo tvarkę turite prieš akis, jeigu niekas neturi pastabų, tai sakysime, kad darbo tvarkė patvirtinta. Pirmininko pranešimai. Jie jums pateikti leidinyje Kobu News. Turiu vieną pareiškimą ir šiek tiek žinių jums dėl dviejų deleguotųjų teisės aktų. Angliškai skaitau. Du deleguotieji teisės aktai, kuriuose yra specialios e, taisyklės dėl PPP institucijų. PPP reiškia privačios viešosios partnerystės, public-private partnership angliškai. tai yra Europos Sąjungos agentūros, e, pagrystas FR nuostatomis. Europos komisija apie tai pranešė. Pagal sutartys Europos parlamentas ir taryba gali prieštarauti per du mėnesius deleguotisiems aktams, tačiau pateikti pakeitimų negalima. Prašytume informuoti sekretoriatą iki spario 25 dienos pabaigos, jei norite prieštarauti šiems deleguotėsiems aktams, kurie buvo išplatinti parlamentarams. Pagal antros straipsnio pirmos dalies O papunkti finansų reglamento. E, parlamentinės kontrolės laikotarpis yra du mėnesiai ir dokumentas pradeda galioti, kai deleguotasis aktas parlamento yra gaunamas e, visomis oficialiosiomis kalbomis. Šiuo atveju tai yra spalio pirmoji diena 2013 metų. Šis parlamentinės kontrolės laikotarpis gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams e, paties parlamento arba tarybos iniciatyva prieštaravimo terminai parlamente komitete yra gana e, neilgi, kad būtų galima pakankamai padiskutuoti ir visa tai turi būti e, daroma laikantis iškeltų taisyklių. Taigi, kaip minėjau, terminai yra gana arti. Spalio 21 diena, 5 vieta kaip, diena, kaip jums minėjau. Trečias klausimas. neturime praėjusio posėdžio protokolo, kol kas dar jis neparengtas. Dar vienas klausimas, atsiprašo pirmininkas, pranešėjo prašymų į Ivailo Kalfin pranešimas apie Europos investicijų banką šiandien nebus teikiamas balsavimui, jis nukeliamas į kitą posėdį. Kitas posėdis be kitako galutinai pagaliau įvyks e, lapkričio penktą dieną. Prisiminkite, kad ta data buvo skirta e, pagal e, metų pradžios programą eiliniam posėdžiui, bet prieš keletą savaičių mes nusprendėme tą eilinį posėdį išbraukti ir Vėliau pamatę, kaip įvykiai susiklostė vakar, koordinatoriai nusprendė, kad reikia atkurti tą posėdį ir vėl jį organizuoti. Taigi pasižymėkite savo darbo tvarkėse, kad lapkričio penktą dieną po pietų įvyks biudžeto komiteto posėdis, kuriame vyks svarbus balsavimas. Dabar periname prie šiandienos pagrindinio klausimo. Tai yra dėrybos dėl keičiamojo 2013 metų biudžeto ir vakar dienos trialogas. Pabandysiu apibendrinti padėtį ir pranešėjas be abejonės, man, pranešėjai be abejo mane papildys. Vakar įvyko trialogas, kuris buvo skirtas 2014 metų biudžetui ir tuo pat metu e, klausimams, kurie iki šiol buvo neišspręsti dėl 2013 metų keičiamojo biudžeto. Ir kalbėjome taip pat apie daugiametės finansavimo programos e, dėrybų paketą. Trialoge nepavyko pasiekti rezultatų. Pasikeitėme nuomonėmis ir e, kol kas vis dar išlieka rimtų spręstinų problemų kurias turėsime sureguliuoti per dėrybas dėl DFP. Nepaisant to, kad mūsų nuomonės labai išsiskiria dėl kitų metų biudžeto, bet taip dažniausiai būna. Žinote, kad šios savaitės pradžioje Koreper priėmė e, keičiamą į biudžetą numeris 8 e, Tai yra vadinama DAB 2 antroji dalis, vadinamieji 5 mil, papildomi milijonai. 2013 e, metų biudžetas yra e, koreguojamas ir tokiu būdu yra išnaudojami 2013 metų biudžetų asig mokėjimo signavimai. Koreper per savo susitikimą patvirtino Europos komisijos pasiūlymą e, 3,9 milijardų e, požiūrių. E, vėliau e, buvo tie sprendimai patvirtinti konstatuojamuosiuose dalise ir papildomose pastraipose yra susijęjamas DAB 8 ir DAB 9 ir Europos parlamento balsavimo dėl DPF, DFP rezultatai. Žinome, kad tai, kas buvo nuspręsta taryboje, nebuvo pakankamai e, pakankama, kad mes galėtume savo ruoštų e, priimti koreper pateiktą priimtą tekstą. Mūsų bendradarbiai mano, kad tai yra normalu, o man atrodo, kad tai yra e, nepriimtina. Nuo dviejų dalykų grįšiu prie vieno. Biudžetas, galima sakyti, yra tik tai skaičiai. Ir tada galime sakyti, kad visi komentarai, kuriuos teikia Koreper, ministrų taryba ar parlamentas, yra puteisnių požiūrių niekam nereikalingi. Tai yra politinio pobūdžio komentarai. Ir tokiu požiūriu e, mes leidžiam tarybai daryti, ką tik jį nori. Gali komentuoti, kaip tik nori, parlamentas savo ruoštų to nedaro. Arba Galime sakyti, kad Europos komisijos siūlomame biudžeto projekte yra ir medžiagos skaitimui, ne tik skaičiai. Tada mes balsuojame ir dėl tų skaitomųjų dalių ir priimame sprendimą dėl jų taip pat. Ir tada tie raštai turi juridinės galios. Ir kai priimame juridinę bazę, ar tai būtų direktyvos ar reglamento projektas, Parlamento kompetitingi komitetai e, visuomet prieš akis turi tarybos ir koreper parengtą tekstą. O tas dokumentas, kokį mes gavome dabar, rodo, kad tarybos pusėje yra svarbių politinių sąsajų. Mes savo ruoštų bandėme E, labai nuosekliai apginti, taip kaip visada parlamentas e, sakė nuo pat e, Liepos trečiosios dienos rezoliucijos ir kartojo daug kartų per uždarus viešus posėdžius biudžeto komitete, dvišaliuose posėdžiuose ar trilogose, kaip kad darėme vakar. Susitarimas dėl DFP yra būtinas ir susijęs su metiniu biudžetu, parlamentas Liepos 3 dienos rezoliucijoje išdėstė sąlygas, kurias būtina tenkinti tam, kad parlamente būtų galima organizuoti galutinį balsavimą dėl daugiametės finansų programos. E, šiame e, komitete e, mes išskiriame tris pagrindinius punktus. Pirmiausia, 3,9 milijardai iš DAB 8 išplaukia. Antras dalykas. Turi būti sukurta grupė, kuri pradėtų reformuoti nuosavų išteklių sistemą. Ir trečias dalykas. Turi būti tikrinami faktai, e, patvirtinantis, kad nėra politinių e, konfliktų, nėra e, juridinių, neati, juridinių netitikimų teisinėje bazėje. E, žinome, kad dėrybose buvo kalbama apie reglamentą ir žinome, kad yra pora trejata nuostatų, kurios gali sukelti tam tikrų politinių problemų, kai kalbėsime apie daugiametę finansų programą DFP. O kol kas, taigi, dėrybos e, šiek tiek pasistumėjo į priekį, bet dėl principinio 3,9 milijonų DAB 8 klausimo, milijardų dabar 8 klausimo, e, negalime pripažinti, kad susitarimas pasirašytas su taryba e, tenkina visas mūsų sąlygas. Taigi iškyla principinė problema. Aš vakar spaudai sakiau ir šiandien tą patį sakiau, e, kai man, man buvo kaltinamas, kad pradedame institucinį ginčą. Ne, mes to nedarome. Jeigu pasirašome sutartį, pavyzdžiui, santokos sutartį, tai e, po kitą rytą negali su toksiniai sakyti, ne, mes taip nebedarysime, nėra, nesielgsim taip, kaip parašyta sutartyje. Ne. Ir prekybos sutartis, sakykime, yra tokia, kokia įparašyta ir niekas jos negali laužyti, sutartis yra pasirašoma tam, kad jos būtų laikomasi. Uh, Ir mes be abejo jau aiškiai pasakėme, kad bus tas pas ir šiuo atveju. Biudžeto komitete viešai, privačiai esame sakę visoms susijusiams valstybėms narėms, kad esame pasirengę panagrinėti, kaip galima kuo greičiau ir geriau finansuoti didelės žalos kompensavimą. Žalos, kuri e, dėja dėl e, praėjusio metų potvinio patyrė kai kurios valstybės narės. E, tai galiu dar e, priminti esminius skirtumus. E, matome, kad yra visiškai nenumatytų terminų, darbo tvarkaraštis pasikeitė, dėl to išsiskiria nuomonių. Ir čia ne politinė problema, tai yra greičiau tarybos darbo vidinio organizavimo sunkumai. Taryba pati dabar nebegali balsuoti ministrų lygmenių. Balsavimas yra būtinas tam, kad parlamentas savo ruoštų galėtų balsuoti, e, biudžeto taryba turi balsuoti prieš parlamentą, tokia jau tvarka. Europos parlamentas negali balsuoti anksčiau negu ministrai, o galvojama, kad ministrai galės balsuoti spalio 30 dieną. Taigi toks sunkumas iškyla. Trečias nesureguliuotas klausimas, e, toks gal menkesnis sunkumas bet e, vis tik tai yra svarbu. Aukšto lygio grupės įsteigimas. Yra apie tai kalbama, dėrybos vyksta, iš esmės nėra didelių nuomonių skirtumų, kaip ir anksčiau sakome, kad kiekviena pusė turi elgtis labai atsargiai, bet išmintingai. Mes tą temą dirbame, stengiamės neskubėti, kad pasiektume kažkokį konkretų rezultatą be didelių nuomonių skirtumų. Tačiau vis tik mes dirbame per lietai e, ir nespėsime užbaigti darbo laiku. Aš iš socialistų ir aldė frakcijų jau gavau susirūpinimo raštų, e, sakančių, kad e, šios darybos yra per lėtos Koreper vakar po pietų skyrė vieną postį, tuo pat metu tarp kai vyko trilogas e, šiam, šios aukšto lygio darbos grupės įsteigimui. Ir mes kol kas nežinome, kokios yra Koreper išvados, laukiame jų vadinamojo darbinio dokumento, kad sužinotume, kokia yra tarybos galutinė pozicija tą temą. E, dalyvaujant prezidentui Šulcui ir pirmininkų suėgos nariams e, buvo raštu keičiamas nuomonės apie e, darbų e, stadiją pasiektą ir kartu su pranešėjais nusprendėme, kad visuomet dar vis dar yra įmanoma galvoti, kad spalio 23 galėsime galutinai balsuoti dėl DFP, bet tai reikalauja labai daug ko iš tarybos Mes negalime balsuoti dėl e, skirtingų e, daugiametės finansų programos e, dalių mūsų biudžeto komitete šiandien, šį ketvirtadienį, nes pirmiau reikia palaukti, kad taryba savo nuomonių skirtumus suderintų. Ir e, dabar turėsime pirmanį po pietų organizuoti neįlinį posėdį. Šyrit pirmininkų suiga labai išmintingai nusprendė, nukelti visą balsavimą susijusiu su DFP e, biudžeto klausimą ir juridinį, biudžetinę pusę ir juridinę pusę nukelti. Taigi dabar sakoma, kad balsuosime tik tai lapkričio 19 dieną. Aš suprantu tai, kas man buvo pasakyta. E, dėl kai kurių teisėkuros dosie išlieka labai daug sunkumų ir jie E, yra tiek pat reikšmingi, kaip ir nuomonių skirtumai dėl biudžeto dosie. Kaip bebūtų, sprendimas jau priimtas. Dabar reikia, kad mes pagalvotume apie padarinius. Kągi tai reiškia? Kokios įtakos tai turės? Vadinasi, mes turime daugiau laiko. Daugiau laiko dėryboms. Tai turi ir savo pliusų, ir minusų. Kokiegi pliusai? Pirmiausia tai, kad mes galėsime palankesnėmis sąlygomis užbaigti aukšto lygio darbo grupės steigimą. Galėsime aptarti, kokia yra jos steigimo procedūra, kas bus jos pirmininkai, kokia bus jo darbo atvarkė, koks tvarkaraštis ir panašiai. Ir e, jeigu visų mėnesių daugiau turime laiko, tai galėsime parengti tikrą statutą šiai darbo grupiai, nuspręsti, kokia jos bus sudėtis ir panašiai. Na, o tarp minusų yra tai, kad mes pradėsime atsilikti nuo įprasto metinio biudžeto prieimimo kalendoriaus. Ir biudžeto prieimimo ir dėrybų kalendorius 2014 metams taip pat nebebus įgyvendimas, pradėsime pagal jį vėluoti. Kadangi spalio 23 dieną nebalsuodami dėl DFP ir su tuo susijusių tekstų, mes vis tik tai balsuosime dėl savų biudžeto pakeitimų. E, ir tai darysime pagal sutartyje numatytą kalendorių, galvodami, kad dėl 2014 metų yra deramasi su taryba. Galiu priminti, kad pirmasis taikinimo posėdis yra numatytas lapkričio ketvirtą dieną, trilogas skirtas tik 2014 metų biudžetui, tik 2014 metų biudžetui įvyks lapkričio 7 dieną, tą pačią savaitę darbo tvarka bus šiek tiek platesnė, o lapkričio 11 dieną yra numatytas antras ir turkliausiai paskutinis e, taikinimas. E, nepamirškime, kad 2014 metų biudžeto patvirtinimo terminas yra lapkričio 13 diena, vadovantis komisijos pateiktų pasiūlymų. Taigi, E, žinokime, kad balsuosime dėl DFP tik lapkričio 19 ir mes tikimės, kad bus e, e, susidėrėta su taryboje kito, įvyks taikinimosi posėdį ir tada lapkričio 19 bus galutinis balsavimas. Taigi kokią praktinę išvadą? Mes keičiame dėrybės, keičiame dėrybų eigą. Turime porą trejetą paketų, DFP paketą, taip pat keičiamojo biudžeto numeris 9 paketą, kuris yra susijęs e, su bendrais e, pervedimais ir turime 2014 metų metinį biudžetą. Taigi dabar turime tris paketus. O mūsų darbo krūvis tampa milžiniškas. Ir e, dėrybos vyks atsižvelgiant į aplinkybės. E, mes kalbame apie kelis ateinančius metus, turime pakankamai turėti laiko toms diskusijoms ir tuo pat metu turime dėrėtis ir dėl e, DFP realaus e, prieimimo ir politinių nuomonių suderinimo. E, priėmus reikštų, kad balsuome ir dėl DFP ir dėl tarp institucinio susitarimo. Taip pat turėsime balsuoti dėl šeštojo keičiamojo biudžeto E, kurio kol kas mes dar nepateikėme. Septintasis e, keičiamasis biudžetas ir aštuntasis keičiamasis biudžetas, e, kurių dar nesame pateikę, irgi turės būti sutvarkyti. Visa tai turės būti priimta lapkričio 19 dieną. Tuo pat metu dar nepamirškime, kad dėrėdamėsi dėl devintojo e, keičiamojo biudžeto, dėl potvinių žalos kompensavimo, e, Dėl e, e, bendro biudžeto aplinkos apsaugai ir dėl 2014 metų biudžeto. Matome, kad čia išsiskiria nuomonės tarp parlamento tarybos milijardo e, nuomonės skiriasi dėl vieno milijardo paskirimo keičiamajame biudžete. Taigi dėl viso to turėsime dėrėtis. Toks didžiulis paketas mūsų laukia dėrybose. Ar pranešėjai norėtų papildyti e, prieš pradedant diskusiją? Uh, well, Chairman, uh, actually... Pirmininkė, tiesą sakant, trilogas daugiausiai sukosi apie 2014 metų biudžetą. Tačiau panašu, kad tai užgožė problemas susijusios su DFP ir keičiamais biudžetais. Mes keitėmės nuomonėmis dėl balsavimo galimybių dėl 2014 metų biudžeto. Taryba turbūt nieko nustabaus, kad nesutiko su to faktu, kad mes balsavome dėl biudžeto, kuris yra didesnis negu jų siūlomasis. Ir tam tikrų kiekių netgi viršyje komisijos pateiktą pasiūlymą. Ir konkrečiai problema, kurią įvardijo, buvo susijusi su tuo lankstumo instrumentu dėl skirtų struktūriniams fondams. Jie mano, kad uh, E, jaunimo užimtumo iniciatyvos iš ankstinį finansavimą parengimą turėtų finansuoti e, socialiniai fondai, reikėtų rasti finansavimą kur nors kitur, o nekelti biudžetą. Dėl Kipro papildomo finansavimo irgi buvo tam tikrų nesutarimų, taip pat e, buvo paminėtas nevalankiojo situacijoje atsidūrusios menų fondas. Ir, vėlgi, taryba mano, kad daug kur galima būtų rasti lėšų iš socialinio fondo. Na, taip pat taryba siūlė ieškoti lėšų kitur ir kai kuriams kitoms programams, e, nors mes turėjome stiprų argumentą, kad tai yra humanitarinė pagalba. Tačiau darybos įstikinimu turėtų būti palikta didesnė paklaidos marža tam tikrose srityse. Ir tai leidžia tikėtis gana detalių diskusijų dėl atskirų biudžeto eilučių, kadangi mes turėsime paaiškinti, kodėl balsavome, už kokias eilutės, kiek e, kokių lėšų, kur patvirtiname ir mes turime labai tvirtų argumentų. Taip pat e, mes žinome, kad e, į Lampedusą vyksta dabar e, tam tikra darbo grupė, supažinti su padėtimi. Mes iš savo pusės pažadus įvykdėme, mes skiriame Frontexui papildomai 3,5 milijonų eurų. Tačiau e, panašu, kad to nepakaks. E, situacija, ko gero, nėra tokia graži, kaip tarybo šaltiniai jiems yra pranešę. Ir vėlgi galiu tai pabrėžti, kad kai kalbame apie tas galimas diskusijas, mes turime labai tvirtų argumentų, kuriuos galėsime pateikti tarybai. Mes esame pasirengę gana detaliai diskusijai. Toliau, kaip jūs minėjote, kai kurie paketai bus nagrinėjami kartu. Be abejo, mes kalbame apie skirtingus mokėjimų lygius, negu juos suplanavo taryba. Mes ne tik tai gražinome apkarpytas sumas, kuris siūlė komisija, nes tai mūsų nuomonė yra absoliutus minimas ir mūsų raudona linija, bet mes taip pat šiek tiek kilstelėme kai kurios biudžeto eilutės, kadangi norėjome geriau užtikrinti įsipareigojimo vykdymą ir mes tikrai nenorime, kad išauktų tas didžiulis atotrukis tarp e, duotų pažadų ir to, ką realiai galėsime išmokėti. Taigi, e, apie tai ir sukosi mūsų diskusijos. Tačiau galiu tik tai pabrėžti, kad, e, kaip jūs minėjote, esame dabar tokioje situacijoje, kai viskas e, sudėta tarsi į vieną katilą ir vyks viena didelė diskusija, kas man nelabai patinka, bet yra kaip yra. Galbūt viena vertus taip ir lengviau diskutuoti, kita vertus E, gali būti sunkiau sutarti, pavyzdžiui, tokie klausimai kaip anlovės e, keičiamas biudžetas arba e, problem, mokėjimo problemų sprendimas gali būti savotiška sąlyga tam, kad mes pritartumėme DFP. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad DFF iš tikrųjų savotiška potvinio auka O dabar aš be abejo suteiksiu žodį kitiems pranešėjams ir kitiems žodžio paprašysiems kolegoms, tačiau naudodamasis progą, e, kadangi e, e, Europos komisijos generalinio biudžeto direktorato atstovas yra, pasinaudosiu tą progą. Yra klausimų, bus klausimų, kuriuos reikės pasvarstyti, kalbant kitiems kolegoms būtent dėl to, ką ką tik pasakė Anė Jensen. Būtent dėl, e, komisija, tary, dėl komisijos tarybos, kitų institucijų aukšto lygio pareiškimų, kartu parlamento pareiškimų, dėl, dėl to, kokių padarinių sukėlė ir sukels tą Lampedūzoje įvykusi tą paskutinę tragediją, uh, E, mal, e, padėtis ties mal, Maltos vandenyse, humanitarinė padėtis. Aišku, mus labai sujaudino visi šitie įvykiai ir e, Europos Sąjunga turėtų veikti, turėtų būti aktyvesnė, skirti daugiau lėšų Tačiau e, turėdami tokių didelių biudžeto suvaržymų, tai aišku labai svarbu žinoti, e, kokių metų kokios biudžeto eilutės bus atitinkamai uh, mažinamos, kokios mokėjimų kategorijos su tuo bus susijusios. Tad tokią pastabą norėjau pasakyti ir dabar žodį suteiksiu Giovaniui. Grazie, prezidente. Kom... <clears throat> Ačiū pirmininkė. Kaip eh, Anjansen tik kas sakė vakar, dialogas daugiausiai analizavo problemas susijusius su 2013 metų keičiamaisiais biudžetais. Ten susikaupė daug problemų, aš norėčiau apžvelgti trumpai e, pristatyties kolegoms, o toliau taip pat norėčiau užduoti klausimą komisijai, jeigu jūs leiste. Kadangi kartais atsiranda tam tikrų smulkmenų, kur reikia daugiau informacijos, reikia įsamesnio paveikslo tam, kad būtų galima priimti sudėtingus sprendimus. Kalbant apie šeštąjį keičiamą biudžetą. Ne. Mėginsiu tiesiog e, nagrinėti jos e, pagal numerius, pagal e, didėjančią skaičių tvarką, o ne pagal svarbą. Taigi, Šeštas biudžetas kalba apie išteklius ir išteklių struktūros peržiūrą. Ir e, siekiama juo pakoreguoti tą spragą, kuris sudarė dėl e, mažesnių negu tikėtasi surinkimų iš muitų. Ir kalbant apie septintąjį keičiamą biudžetą, kuris susijęs su 13 metų Europos socialinių fondo lėšomis ir jos sąsai su DP. Iš esmės situacija siejasi su tarybos primtais sprendimais, kada buvo tariamas dėl e, DFP arba MFF. E, kalbame apie Ispaniją, Italiją ir Prancūziją, valstybės, kuriams buvo paminėta papildomai 3 su viršum e, milijonų eurų. E, e, ir šitos lėšos dar bus įmamas iš dabartinės finansinės perspektyvos, tačiau e, siejamos jos taip pat su būsimąją finansinę perspektyvą. Taigi, septintasis kičiamis biudžetas bus iš naujo vertinamas, kada bus galima susitarti ir dėl kito aštuntojo keičiamo biudžeto bei dar visos eilės klausimų, kurie kol kas irgi nėra iki galų sutarti. E, kalbant apie aštuntąjį keičiamąjį biudžetą. Bet to, kad e, Koreperas tarsi parodė gerą valią, bet tai kol kas nėra įteisinta oficialiai. E, norėtumėm, kad komisija labai aiškiai dabar pasakytų, kokia yra tikroji situacija. Šitas klausimas iš tikrųjų yra svarbus, kadangi kalbame šiaip jau apie netokia jau didelė suma. 14,7 e, milijonus eurų, kurių koreperas prašom. E, kurios koreperas prašo e, išbraukti iš aštuntojo keičiamojo biudžeto. Mes turime aiškiai suprasti, su kuo siejama šios lėšos. Jau koreperas pasakė, kad uh, E, vertinimuose buvo klaidų. Praeitie esame sutarę, kad kai kalbam apie solidarumo fondą, e, šitą sumą reikia ir e, sieti arba solidarumo fondo, arba su tam tikrom kitom eilutėm. Turime aiškiai įsiaiškinti, kaip iš tikrųjų yra daroma. Toliau taryba pateikė pasiūlymą panaudoti 500 milijonų eurų, 400 e, iš 500 milijonų eurų nacionaliniam solidarumo fondams paremti. Dėl to mes turime pagalvoti, tai yra pensamastymui, kadangi pervedimo apkarpimas E, iš esmės e, bus minusuojamas iš to bendrojo pervedimo. Ir e, bijau, kad dėl to gali sulėtėti kai kurie mokslinio tyrimų projektai. Kyla rizika, kad mums nepavyks įgyvendinti visų planuotų europinių programų. Na ir galutinis klausimas taip pat komisijai. Ir aš atsiprašau, kad šiandieną jūs užversiu klausimais. Tačiau tai turėtų mums pagelbėti sudaryti išsamų paveikslą. Mums reikia visos informacijos, jeigu norime iš tikrųjų priimti tokius sudėtingus sprendimus. Taigi norim paklausti, e, kokia komisijos nuomonė, kokį poveikį e, gali padaryti tas faktas, kad spalį, ko gero, nepavyks balsuoti dėl aštuntojo keičiamo biudžeto. Jeigu tai bus atidėta lapkričiui, ką tai reikš praktikoje? Ar tai reiškia, kad e, valstybėm narėm vėluos tam tikri mokėjimai? Ar tai sukels rimtų atgarsių komisijos e, grinųjų pinigų srautuose? Kadangi e, pritrūks lėšų mokėjimams tam tikrom valstybėm narėm. Na ir tuo mano klausimą baigėsi. Ačiū iš anksto už atsakymus. Ačiū, Giovanni, buvo labai aišku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nekalbėsiu biudžeto, kaip jį mato Europos parlamentas, e, klausimo, bet norėčiau e, pakalbėti apie tą BRS Po vakar dieną įvykusių diskusijų dabar jau problema e, aiški. Ir mano, e, man, man kyla štai toks esminis klausimas. Mūsų parlamentas atkreipė dėmesį į šį sektorių ir čia e, būtent į mokslinių tyrimų sektorių, kur kalbama apie nepakankamą finansavimą. Ir čia e, viena didžiųjų problemų yra būtent mokslinių tyrimų finansavimas. Tad e, mes pageidautume nustatyti prioritetus antai e, novatoriškumą, kitus dalykus, konkurencingumą. Tad 400 milijonų kurių reikia e, potvinių padariniams e, likviduoti 300 milijonų e, būtent skirta Sirijai, pabėgėliams, pabėgėlių stovykloms. Ir toliau dar skaitydama dokumentą matau, kad yra mokslinių tyrimų sritis kuriai, e, kuriai reikia 300 maždaug 27-28 e, milijonų eurų. Tad, e, tad, o ką tai reiškia? O tada 331 milijonas eurų kaip išnyko, bet priminsiu, kad ITER projektas vėluoja. Tad į tai tarsi neatsižvelgta e, ir tas vėlavimas vėlgi bus ateinančiais, e, ateinančiais metais ir, ir kartu tas e, backloading irgi turės padarinių ITER programos įgyvendinimui. Dabar pasiremdama savo žemės ūkio politikos patirtimi, kitų sričių patirtimi, tai pasakysiu, kad dar yra 55 milijardai eurų. E, keturioliktaisiais metais kartu. Tačiau dabar, e, jeigu dabar kalbėtume apie nedidelius tuos 200 milijonų eurų iki 609 E, kalbant apie aplinką ir kartu apie mokslinių tyrimų finansavimą. Tai, tai vėlgi kreipiuosi į Anę Jensen ir pasak, sakau, kad mus neramina būtent mokslinių tyrimų nepakankamas e, finansavimas e, būtent net, nepakankamas mokslinių tyrimų finansavimas tikrai yra mums nepriimtinas. Ir vėl dabar jau turim 14 metų perspektyvą, e, o kalbant konkrečiai apie 13 metų biudžetą, tai e, mažiau tada reikia tų 200 milijonų eurų. E, mums tokia padėtis nepriimtina. Jei 2014 metais biudžeto kontrolės komitete bus e, šiaip jau vėlgi atkreiptas dėmesys dėl to vieno milijardo, tai dėl jo bus nesutarta, tai aš tikrai nežinau, kaip aš reaguosiu. Dar kartu yra ir kiti įsipareigojimai kitose srityse. Tačiau aš e, tikrai norėčiau aiškiai pasakyti, ir pasipriešinti tokiam nepakankamam e, aptariamos ryties e, finansavimui. Ir, atrodo, ir lapkričio vidury mes irgi turėtume aiškiai apie tai kalbėti, nes yra dar ir kitų klausimų. Tad e, tikrai kol kas mes labai toli iki susitarimo, net susitarimo matmetmenų kaip tokių nematyti. Tad turėtume numatyti, e, kažkaip kanalizuoti tuos nedidelę tą 200 maždaug milijonų sumą, nukreipti ją į mokslinių tyrimų finansavimą. Tad toks galėtų būti kelias. Maničiau, kad nereikėtų iš tikrųjų lėtinti uh, E, veiksmų, nereikėtų lėtinti mokslinių tyrimų, novatoriškų projektų. Pirmininkas. Taip, aš jūs visiškai suprantu, Monika. Toliau Jūta Hauk. Kalbėsiu labai trumpai, galiu tik tai papildyti kolegę Moniką. Taryba nori panaudoti e, sumas E, kurios nebuvo, tai yra, kur, kad jos nebūtų panaudotos moksliniams tyrimams, tačiau kalbant apie 2014 e, metus, tai ta atitinkama mokslinių tyrimų biudžeto e, eilutė irgi sumažinta, tad ta, sistemingai elgiamasi. Ir vėlgi sakomi dideli žodžiai, tačiau tie žodžiai nepagristi konkrečiais skaičiais. Pirmininkas taip, ir viena, ir kita kalbėtoja teisios. Na, o dabar e, ponė e, generalinio direktorato vadovė dabar išgirdot ir žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, pasistengsiu atsakyti į pateiktus klausimus. Pirmiausia, Lampedūzos įvykiai. Komisijos pirmininkas Barozo, lankydamasis Lampedūzoje, kalbėjo, kad reikės mobilizuoti 18 milijonų eurų. Tai yra tai susijęs su mūsų įsipareigojimais. Ir, ir dar reikia pridurti 14 milijonų eurų, kuriuos mes sutelkėm. Tiesiog viduje padarydami pervedimą trečios kategorijos išlaidose. Tačiau e, kalbama su Europos pabėgėlio fondu ir, ir tuos lėšos numatomos migracijos e, srautams valdyti. Tad atrodo, dabar tokia, info, tokios informacijos pageidavot. Pirmininkas, bet ar jūs kalbėjote apie 13 arba 14 metus? Ne, aš, aš kalbėjau apie 14 metų įsipari, asignavimų įsipareigojimus. Toliau. Pono Lavie klausimo dėl taisomojo biudžeto numeris 8 ir 14,7 milijonų e, pataisos, kurią atliko e, taryba. Bet čia taryba iš tikrųjų pataisė e, atsižvelgdama į, į būtent E, nesutarimą dėl mokėjimų tiesiog apskaitos. Čia kalbama apie solidarumo fondo lėšas. Tai numatyta sutartyje. Iš ties yra sunkumas susijęs kartu ir su DAP 9, kuris buvo paminėta šiame kontekste. Toliau, DAP 9, taisomasis biudžetas numeris 9. Tai pirmiausia, Hall Mayer, poniai, e, galiu pasakyti, kad e, dabar dėl tų šimto, e, šimto milijonų E, kurie buvo paminėti iš e, pasaulinės aplinkos e, srities, dėl jūsų pasiūlymo tą numatyti, pervesti į mokslinių tyrimų finansavimą. Bet jūs šiaip jau, iš tikrųjų, mes parengėm biudžetą, kur numatoma 280 milijonų eurų E, nes buvo e, vėlinamasi su programų įgyvendinamu. Tad čia e, tas pervedimas biudžeto lėšų iš tikrųjų susijęs su 120 milijonų eurų suma. Ir čia kalbama apie istorinį bendrijos biudžetą. Tad taip mes pasirengę vėl įvertinti, pas, pasigilinti į tą 200 milijonų eurų sumą. Tiesiog e, galbūt padėti e, kaip nors pasakyti generaliniam direktoratui, kad galbūt jis pasižvalgytų, ar nėra dar tam tikrų nepanaudotų lėšų, kurias būtų galima numatyti tam. Toliau. DAB arba taisomasis biudžetas numeris 9. Tai aišku. kad dabar 400 e, milijonų panaudojama e, taisomajame biudžete, tai lieka tik tai maždaug ten keli šimtai e, milijonų tiems visuotiniams pervedimams Ir todėl labai reikia, kad mes galėtume mobilizuoti visas reikiamas e, lėšas e, Sirijos pabėgėliams, nes žinot, kad yra didžiulė mokėjimų problema, turiu galvoje e, skubos tvarka numatomas priemonės humanitariniai pagalbai 70 milijonų eurų tad lieka dar 31 milijon, milijonas, kad galėtume finansuoti, užpildyti tą, tą spragą dar kol kas neužpildytą. Na, o komisijos vertinimu tokiomis sąlygomis reikėtų prioritetinį dėmesį skirti mokėjimams tokiems gavėjams, E, kurių atžvilgių mes turim, turim privalom mokėti tų mm, vėluojančių mokėjimų tiesiog savotiškas palūkanas. Tad e, tiems, būtent toms sumoms reikėtų skirti dėmesį, tai yra kalbant apie fondo lėšų mobilizavimą. Toliau. Klausimas apie tai, e, kasgi dabar vyksta. O dėl balsavimo rezultatų dėl e, taisomojo biudžeto e, numeris 8 ir numeris 6, tai dėl to bus balsuojama tik tai per lapkričio e, plenarinę sesiją, būtent lapkričio 18. -ąją. Ir dėl būtent aiškus klausimas dėl nuosavų, nuosavųjų išteklių O dabar, jeigu bus balsuojama e, biudžetą po e, mėnesio 15 dienos, tai tada e, tas projektas turės būti pateikiamas komitetui praėjus dvi, dvi, dviems mėnesiams po balsavimo N plus 2. Pavyzdžiui, jeigu bus balsuota lapkričio 15, tai tada E, tada tai bus, turės būti pateikiama e, e, tai yra praėjus dviems mėnesiams, būtent sausio mėnesį. Ir rezultatas tada bus toks, kad iš ties tada bus rimtų sunkumų susijusių su E, būtent e, su tikraisiais mokėjimais. Tad e, taip, tai reikš tada, kad mes greičiausia, greičiausia, turbūt, kad mes privalėsim tada sustabdyti mokėjimus E, kažkada, kažkada e, lapkričio pabaigoj, bet tada e, turėsim, privalėsim sumok, sustabdyti lapkričio pabaigoj tada mokėjimus, mokėjimų, mokėjimų gavėjams. Tad, o tokia situacija mus neramina. Labai rimtai neramina. Ir neramina būtent padariniai išmokų gavėjams. Tačiau tokia padėtis ir aš turiu tikrai aiškiai įvardyti e, situaciją, sąžiningai e, kalbėti apie situaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū generalinis direktoriau, dėkuoju už patikslinimą. Taigi aš suprantu, atsakant į mano pateiktą klausimą. Taigi, daugiau šiek tiek negu 30 milijonų eurų bus perdota Lampedūzos e, aukų, e, aukoms nukentėjusiusiems nuo Lampedūzos ir e, tai bus numatyta pagal įsipareigojimų mokėjimus kitais metais. Tai vėlgi atsiriams į mūsų problemas dėl 2013 metų asignavimų neišmokėjimo. Aš suprantu, tiesą sakant, niekiek nenustebdamas, gerai, kad jūs tai viešai pasakėt, kad jeigu mes išlaikysim dabartinę tarybos poziciją ir toliau finansuosime devintąjį e, keičiamą į biudžetą, visiškai e, su bendros draisiais pervedimais, e, taigi kalbame apie 400 milijonų. Jeigu mes išlaikome tą poziciją, tai turėsim kalbėti apie labai griežtus, brutalius terminus, bet e, supraskim, kad tokia yra realybė. Turėsime rinktis tarp to, ar aukosime Sirijos pabėgėlius, ar atsisakysime vykdyti e, subalansuotą biudžetą. Gana brutaliai skamba toks pasirinkimas, bet jeigu mes esame įpareigoti e, mokėti e, uždelstas įsipareigojimus, tai e, Europos komisija neturės galimybės išmokėti sumas, kaip kad numatyta finansų reglamente, tokiais e, laiko terminais. Mūsų kolegos apie tai kalbėjo, bet supraskime, e, kam iškyla grėsmė dėl e, praeito laikotarpio įsipareigom nevykdymo. Labai svarbu, kad kiekviena institucija neštų jai tenkančią atsakomybę ir elgtųsi pagal įsipareigojimus. Dėl dėlsimo dėl vėlavimo atsirandančio e, pagal sprendimus. Priminsiu, kad toks vėlavimas ir aš nenoriu nieko akcentuoti, nepradedu nieko kaltinti, nenoriu jokių būdų pradėti nieko pirštais badyti, niekam tai nebūtų naudinga. Tik tai primenu, kad keičiamasis šeštasis biudžetas, numeris šeši 2 milijardai 700 milijonų papildomų išteklių. Tai ateina iš bendrųjų vidaus e, įplaukų. Ir tą sumą padengia valstybės narės. Tai yra reikalinga, kadangi e, dėl recesijos buvo išnaudotos e, muitų, įplaukos iš muitų. Europos komisija apie tai yra kalbėjusi ir matėme, kad taryboje sprendimas to klausimu buvo priimtas. E, mes negavome to dokumento ir e, taryba vis dar laukia. Galime kaltinti dėl visko tarybą, bet e, tam yra pagrindžiančių priežasčių. Tačiau taryba visai visiškai ne neapsijėmė atsakomybės už tai. E, mes e, su taryba dar nepradedame visiškai dėrybų dėl aštuntojo keičiamojo biudžeto, nes e, tai net neštų jokios naudos, nes mes nebūtume vis tiek galėję balsuoti plenarinėme posėdėje dėl aštuntojo keičiamojo biudžeto ir bet kokiu atveju uh, Europos komisija nebūtų gavusi tų 3,9 milijonų, nes e, taryba e, dirbo taip, kad pagal savo numatytus grafikus nesugebėjo priimti reikalingų dokumentų ir balsuoti dėl aštunto keičiamojo biudžeto iki spalio 30 dienos. Ir e, mes žinome, koks yra tarybos kalendorius. Ir dabar kamolys lieka tarybos darže. Mes nieko nekaltinam, bet jeigu yra besiskundžiančių, tai galim vis tik pasakyti, kas yra iš tiesų atsakingi. Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, aš norėčiau paraginti pranešėjus, drąsinu dar labiau, nors jie jau tai daro, e, komitete labai tiksliai įvardinti, kokios biudžeto eilutės e, yra susijusios su bendruoju, bendraisiais pervedimais. Eilutė po eilutės mes turime įvardinti, kokia yra tarybos pozicija. Mes žinome, e, kad taryba kalba apie 159 milijonų papildomą pervedimą pagal keičiamą į devintą biudžetą, Taip pat turėtume galvoti, ką taryba galvoja daryti su 109 milijonais, kurie liks. Ir dar žinome, kad lieka šimtas kažkiek milijonų nuo mokslinių tyrimų. Generalinis de, direktorius, manau, atsakė klausiusiai kolegijai labai aiškiai. Mes norime, kad pranešėjai labai aiškiai žinotų konkrečius skaičius ir konkrečias eilutės bendrosioms daryboms. Taigi dėl tų labai svarbių klausimų dabar pasisakys mūsų kolega Eh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tokius labai išsamius paaiškinimus dėl situacijos. Noriu padėkoti pat ir pranešėjams, kurie labai betarpiškai dirba su šią temą. Aš pakalbėsiu apie politinį klausimą, kadangi šiaip taip esame politinis organas. Jei neklystų, jūs minėjote, kad pirmininkų konferencija nusprendė atidėti sprendimą dėl E, daugiametės finansinės perspektyvos iki lapkričio. Ir nežinau, ar tą sprendimą galima būtų kaip nors pakeisti, keisti atgal ar ne. Nežinau, ar institucinių požiūrių tai įmanoma. Bet čia atsiras visa eilė problemų. Pirmiausia yra politinė problema. Ir aš tikrai labai gailsauju tokio sprendimo, kadangi tai reiškia, kad mes pasiūsime žinę savo piliečiams, jog dar ir dar kartą keliame sumaišti dėl klausimų, kurie atrodo jau seniai buvo išnagrinėti ir kurie jau seniai turėjo būti spręsti iki, iki, iki dabar. Toliau uh, kyla įvairiausių susijusių problemų, pavyzdžiui, problemų susijusių su keičiamaisiais biudžetais. Ir mums reikia skubių sprendimų dėl šitų keičiamųjų biudžetų. Taigi aš nelabai suprantu, kodėl pirmininkų konferencija kelia šitas problemas, kaip tam tikras politinės problemas ir, ir, ir, ir e, priėmė sprendimą atidėti e, šitą mūsų kalnį sprendimą, kadangi šiaip ar taip esame daug kitokių problemų ir kalbėdamas iš politinių pozicijų, aš galiu tik tai pasakyti dar kartą, kad e, apmaudu, jog pirmininko konferencija iš tikrųjų priėmė tokį sprendimą. Tas kliūtis mes seniai galėjome įveikti ir eiliniam piliečiui labai sunku paaiškinti, kodėl ir kad mes tiesiog negalime išspręsti šių problemų, kurios yra iš esmės procedūrinio pobūdžio. Aš žinau, kad yra ištisa teisės šaka, procedūrinė teisė ir žmonės kartais pasinaudoja, manipuliuoja procedūromis tam, kad būtų galima atidėti svarbius esminius sprendimus. Tačiau dabar aš manau, kad e, na, iš ties yra gana sudėtinga bus žiūrėti akis mūsų piliečiams ir e, paaiškinti, kad e, na taip, viskas labai sudėtinga, kyla įvairiausių sunkumų, problemų ir kad iškilo būtent procedūrinių problemų, dėl kurių nesugebėjome susitarti tam, kad būtų galima pagerinti padėtį. Tai iš tikrųjų yra apmaudų žingsnis atgal, kadangi jums reikia tikrumams, reikia stabilumams, reikia tam tikrų garantijų, piliečiai to trokšta. Ir įvairios institucijos, kurios pasinaudoja Europinio finansavimu, taip pat to siekia ir to, ir to trokšta. O dabar mes siunčiame priešingą žinę, mes e, keliamės daugiau sumaišties ir galų galia žmonėm yra sunku suprasti, ką mes čia darome. Taigi, tokia būtų politinė perspektyva. Ir e, aš suprantu, kad e, generalinis direktorius irgi tik paaiškinus, kokie sunkumai susidurs jisai, ieškodamas biudžete reikiamų lėšų e, tam, kad galėtų patenkinti globalius finansavimo poreikius. Taigi, pirminkė, dar kartą noriu pasakyti, kad Aš laikausi politinių, pirmiausiai pažiūrų, politinės pozicijos ir mes šiame komitete esame politinė organizacija. Ačiū, euh, Ačiū, aš jau prašiau biudžeto pirmininkų sueigos, kad e, diskusijos e, numatytas spalio 23 dieną būtų paliktos, nes jos galbūt galėtų būti naudingos. Dabar grįžtant prie pirmininkų sueigos. Sprendimas nebus pakeistas, jis jau priimtas. Bet, mėlėjai draugai, Kai kalbame apie visuomenę, e, visuomenės požiūrį, mes nekalbame apie procedūrinės problemas ar parlamento problemas. Kaip galime įsivaizduoti, kad parlamentas balsuos dėl teksto, dėl kurio nėra balsavus taryba? Taip, vėluojama, bet tai ne parlamento kaltė, visai ne. Ir kodėl taryba nebalsavo? Todėl, kad tam tikras skaičius valstybių narių nenori arba negali finansuoti Europos biudžeto. Taigi, Deja, balsavimas e, e, turi būti jų pusėje. Jeigu norim teisybės, e, tai tokia teisybė yra. Problema tik ta, kad sistema tokia, kad vyriausybės gali pasislėpti. Ir temos, kurias mes dabar aptariame, yra susijusios su milijardais eurų. Mes kalbame apie socialinę politiką, apie humanitarinę pagalbą ir panašius dalykus apie pagalbą jauniems bedarbiams. Visa tai mums yra reikalinga. Iš tarybos pusės e, vyksta diskusijos tik tai e, pareigūnų valstybės tarnautojų lygmenių. Tai yra uždaros diskusijos. Nei viena valstybė narė neapsima politinės atsakomybės taryboje šiuo klausimu. Ir kai tokia diskusija pradeda, e, būti, prasideda taryboje, viskas prasideda nuo nulio ir viskas būna uždara, nei vienos televizijos kameros. O kasgi vyksta parlamente, visi mato, kas vyksta parlamente ir jeigu kas nors vėluoja, visi kaltina parlamentą. A, taip jau yra. Jūs ir aš dirbdamas e, savo valstybėje, kai dirbau, ko mes buvom valdanti partiją, dabar esame opozicinė partija, jeigu mes esame kovojami dėl nepriimtinų nusižengimų, tai e, turim aiškiai suprasti, kad e, gali būti vyriausybės kaltė. Vyriausybės e, turi atlikti joms tenkančius vaidmenius, jos turi padaryti jau joms priklausančius namų darbus. Jeigu dėl e, biudžeto turi būti sprendžiama, tai pirmiausia turi balsuoti taryba, paskui ateinama į parlamentą ir mes esame pasirengę balsuoti kitą dieną, vos tik taryba prims sprendimą. Noriu pridurti, kad jeigu parlamento pozicija nebūtų e, įgyvendinta, tai visi 2013 metų e, e, mokėjimai būtų, nebūtų buvo sutvarkyti. Parlamento pozicija buvo aiški, parlamentas būtų leidęs dirbti kur kas efektyviau. Aš sutinku su tarybos skaičiais, nors ir labai žemi tie skaičiai, nors ir tie tos sumos mažėja, aš su tuo sutinku bet aš iškeliu visą eilę sąlygų. Ir pirmiausia, viena iš mano sąlygų yra ta, kad 2013 metų biudžetas turi būti gyventas pagal sutartis, gerbint visus prisimtus įsipareigojimus, apmokant visas sąskaitas, kurios buvo išduotos 2013 metais. Tada mes naują septyniarių metų laikotarpį galėsime pradėti nuo uh, švarios pradžios. Europos komisija jau tuo metu pradėjo kalbėti apie 11,2 milijardų papildymo įsipareigojimų mokėjimams. Ta suma buvo papildyta prie 2013 metų, parlamentas paremė jų poziciją ir pareikalavo, kad tos išmokos būtų suteiktos. Tada taryba dėl tam tikrų vyriausybių keliamų sunkumų kreipėsi į jūs, kreipėsi į mane ir prašė, kad paprasčiausiai sutiktume su pirmąją 7,3 milijardų suma, o ir mums pažadėjo tik tai 3 su kažkiek milijardų. O dabar taryba sako, galbūt jūs gausite 3,9 milijardų, bet 4,5 milijardų mes dar pasiliekame. Taigi tai yra mūsų priimta politika dabar yra nebevertinama. Kai aš pasirašau sutartį, aš to sutarties laikausi. Kai taryba pasirašo sutartį, staiga kitą dieną pareiškia, kad mes jums keliam naujų sąlygų. Apgailestauju, bet mes taip dirbti negalime. Jeigu tai pradirbam, vadinasi, parlamentas yra niekam nereikalingas. Jeigu uh, parlamentas uh, tvirtina tai, ką daro taryba, viskas gerai. Jeigu mes netvirtiname to, tada kyla didžiausias skandalas. Parlamentas neša jam tenkančią atsakomybę. Sutartis pasirašyta, taryba turi dirbti pagal sutartį. Ir mes toliau priimsime sprendimą taip, kaip yra nustatyta, tada, kai išbalsuos taryba, kai šeštasis skaičiamasis biudžetas 2 milijardai 700 milijonų nuosavų išteklių surinktų iš nacionalinių įmokų, iš vidaus pajamų, tada bus viskas gerai, bet taip dabar nėra, nes yra valstybių, kurios negali 2013 metų įmokų įnešti ES biudžetą. Jau nekalbam apie 2014 metų įmokas. Tokia yra politinė realybė. Ir aš apgailestauju pripažinti, kad taryba, vyriausybės neturi drąsos diskutuoti viešai Mes galime suprasti, kad kai kurios valstybės, įskaitant ir mano paties šalį, susiduria su rimtais biudžetiniais sunkumais. Uh, Bet dabar e, gali būti sunku, kad jie nebegali įnešti tiek, kiek reikia į Europos biudžetą. Bet aš reikalauju pilietinės drąsos iš jų pusės ir kad viešai būtų tai pasakyti ir kad būtų apsimta atsakomybė. Belaukiant šios analizės išvadų, aš galiu pasakyti, kad Europos parlamentas neturi būti niekaip kritikuojamas ir mes jokių būdų nesame kalti dėl to, kad dėja. E, E, reikalai susiklosti taip, kaip yra ir dalis išlaidų bus e, uždelstos. Ir tokiuose sektoriuose, kurie yra nepaprastai jautrus ir kurie yra labai svarbus ekonominių, socialinių ir humanitarinių požiūrių. Panas Hartungas. Voorzitter, mijn uh, geachte collega van het EPP die zei zojuist dat uh, dit. Pone pirmininkė, brangus kolegos, EPP e frakcijos e, kolegos kalba, kad taip, tas klausimas atvirai neaptarinėjamas su visuomenė. Ir e, iš ties padėtis chaotiška, padėtis neaiški. Bet kita vertus, politinis sprendimas yra gana paprastas reikėtų tada tiesiog sustabdyti, sustabdyti e, šiaip jau išlaidas ir, ir tada e, tiesiog sustabdyti mokėjimus ir. Pone pirmininkė, taip, jūs kalbėjot politinių, e, politinių lygių, tačiau vis dėlto ne mano vardu. Je vous rassure complètement. <laughs> Aš jūs galiu visiškai patikinti. Dar yra keletas kolegų papras, paprašysių žodžių ir po to tada pereisim prie balsavimo. Pone Jūta. Elnai, tai buvo labai geras paaiškinimas. Iš tikrųjų, labai geras paaiškinimas ir mes tą galėtume pakartoti bet kuriam piliečiui. Situacija yra labai aiški. tai nėra kažkoks tai administracinis chaosas, kaip mėginta buvo apie tai užsimin. Netgi problema ne tose keičiančiuose biudžetuose. Taryba visada mus kaltina, kad mes pernelyg mažai dalyvavome mokėjimuose. E, tačiau turėjome jau seniai jiems pasipriešinti ir pasakyti, kad reikia tiesiog tinkamo biudžeto. Komisijai reikalingas tinkamas biudžetas, nes štai matome, kur visą tai priveda. E, dabar reikia tų koreguojamų biudžetų, keičiamų biudžetų ir papildomų lėšų iš valstybių narių. Ir taip, akivaizdu, kad kai kurios valstybės narės dabar susiduria su sunkumais, tie sunkumai yra visai suprantami. Ir aš manau, kad komisija ieško techninių sprendimų. Tarėsi su valstybėmis narėmis tam, kad galbūt lėšos būtų sumokėtos vėliau arba atskirais mokėjimais, etapais ir taip toliau. Tačiau akivaizdu viena. Turime mažų mažiausiai vieną valstybę narę, kuri atsakinga už penktą dalį biudžeto ir jinai tikrai turėtų prisidėti, kadangi jinai neišgyveno jokių sunkumų. Ir jeigu gerai įsiklausytumėm į E, tai, ką sako taryba, tai iš esmės būtent ši valstybė vilkina visas procedūras. Dabar jie sieja tos e, aštuntai, devintai koreguomus biudžetus ir tik tai jeigu e, devintasis bus išmokėtas per perskirstimą, tik tai tada jie sutinka mokėti tai teigia Vokietija. Juk būtent apie Vokietiją čia ir kalbame. Vokietija kelia šias sąlygas. Kitosgi valstybės, kurios atsakingos už likusius 4 penktadalius e, biudžeto, pasiduoda tokiam vokiečių šantažui ir e, sutiko laikytis tokio kurso. Tai yra nesąmonė, jeigu Vokietijos ambasadorius sako, kad tarybos pirminkantį valstybę turi kreiptis į parlamento, ką turėtų išdėsti biudžeto komitetui, tai aš nelabai suprantu apskaitai, kaip jie įsivaizduoja demokratiją. Mūsų rūmai tikrai nėra atsakingi už visą šitą situaciją. Mūsų rūmai e, iš savo pusės padaro viską, kad būtų užtikrintas deramas biudžetas. Na, ir aš Suprantu, kad e, jūs, kai kurie iš jūsų jaučiat galbūt nepatogiai padėję, tačiau aš manau, kad e, šiuo atveju visi turim pasipriešinti tarybos diktatui ir turime veikti iš vien kaip parlamentas. Gal tiesiog e, ne, nekurkime nacionalinės politikos čia, brangus koleg, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Jūta, brangus kolegos. Aš iš tikrųjų neketinau E, būtent e, kalbėti apie, apie šitą padėtį. E, tai yra, aš čia nenorėjau sakyti, kad parlamentas iš tikrųjų nebūtų nuoseklus. Aš norėjau štai ką kolegoms paaiškinti, kad dabartinė padėtis turi tam tikrų padarinių E, tam tikri procesai tiesiog e, užtruko per daug ilgai ir tai sukelia neigiamų padarinių. Iš tikrųjų, čia buvo pasakyta, uh, kad reikia e, vis dėlto laikytis prisimtų įsipareigojimų. Visos vyriausybės turi laikytis prisimtų įsipareigojimų, mokėjimų įsipareigojimų. Gal iš mano pasisakymo ir susidarė toks klaidingas įspūdis, e, tačiau aš tikrai neketinau tą, ką pas, e, pasakyti tai, kas, kas ką tik buvo pakomentuota. Ir Ir, ir čia vėlgi buvo pasakyta, e, susidarė įspūdis, tarsi parlamentas čia iš tikrųjų vilkina tą padėtį. Aš norėjau pasakyti, kad mes turėtume rasti teigiamą e, sprendimą. Kad, me, kad mes tikrai pasiektume tam tikrų rezultatų. Galima e, imtis tam tikro svarbaus didelio mechanizmo. Pavyzdžiui, toks galimas kelias į priekį būtų e, nuo savųjų išteklių e, tiesiog e, klausimas ateityje. O aš norėjau pasakyti, kad bet koks proceso su, suvėlinimas tikrai bus sunkiai paaiškinamas visuomeniai. Bet aš tikrai nenorėjau su, sukelti įspūdžio, kad parlamentas čia kaišiotų pagalius iš šio proceso e, biudžeto tvirtinimų e, proceso ratus. Aš tikrai norėjau padėkoti už visą tą jau nuveiktą darbą ir tiesiog norėjau sureaguoti į ponios Jutos pasisakymą man skirtą. Pirmininkas, labai ačiū. Taip, Taip, mes suprantam. Gal tik tiesiog čia ne, ne, netur, nebadykim konkrečių šalių pirštais. Ir čia vėl kalbam apie unusual suspect, tam tikrus įtariamuosius, bet yra kartu greta tų įtariamųjų, neįvardykim juos, yra ir grinieji e, mokėtojai į biudžetą. Uh, Aišku, ministrų taryboje laikomos, laikosi uh, valstybės narės tam tikros uh, taktikos. Antai, jeigu yra, yra valstybių narių, kurios šiaip jau daugiau nori gauti iš, uh, iš sąjungos fondų, už jų glūdi kitos, bet mes vis dėlto taip suprantam, kad visi turi savų interesų, vyriausybės šiaip jo atstovauja piliečiams, bet mes iš tikrųjų negalim šiaip jau prisijimti savo kaltinimų dėl to esą mes vilkinam biudžeto tvirtinimo klausimus. Paskutinis kalbėtojas Alter. E, tai- Ačiū, pirmininkė. Na, kol kas šiandien mes daugiausiai klausėmės. Ir e, turbūt visai natūralu, kad e, komiteto nariai turėjo būti informuoti apie vėliausius žingsnius darybose. Mums labai svarbu išsiaiškinti, kokia yra esama padėtis, kas pakibom plauko, ką, ką, kur turėtume paukoti ar panašiai. Tačiau E, kalbant apie praktinius dalykus ir taip pat apie žvelginti mūsų mm, kitos savaitės darbo tvarkę, tačiau realybėje suprantu ir palaikyčiau idėją, kad Europos parlamentas neturėtų leistis tarybo šantažuojamas. Mes neturėtumėm pritarti ir patvirtinti kažkokio tai prastai atlikto darbo. Mm. Čia yra politinės klausimas, kuris glūdi paties parlamento tam tikrose prinduose alternatyvose. Taigi noriu pabrėžti, kad parlamentas neturi pasiduoti šantažui ir dėl to aš nesutikčiau su kai kuriomis parlamento pozicijomis. E, mūsų frakcija nepritarė, pavyzdžiui, parlamento e, sustarimui su taryba dėl DFP. Tačiau turbūt nieko e, nenustebins e, šitas faktas, kad mūsų frakcija nepritarė tokiai pozicijai dėl daugelio priežasčių. Daugiametė finansinė perspektyva yra perspektyva, kuri turėtų pat, kuri neįspręs finansinės ir ekonominės krizės įvairiose valstybės narse. Ir tokios šalis kaip mano, e, kurių valdymą dabar kišasi trojka, e, neįsprendė tokiu būdu savo problemą. E, kyla sunkumų iš naujo paleisti ekonomikos variklį. Šiuose valstybėse sunku įgyvendyti tam tikrą politiką kuri skirta švelninti padėčiai. E, pavyzdžiui, bandoma ignoruoti, kad reikia kovoti su jaunimo nedarbu arba teikti didesnę socialinę paramą. Ir kokiosgi pasiekmes e, šitos įgyvenintos taupimo politikos, kurią vykdė vyriausybės, tačiau taip pat e, jose vykdė būtent dėl to, kad jas spaudė komisija ir iš esmės jos buvo šantažuojamos. Iš tikrųjų, tai mūsų valstybės e, pastatė labai jautrę, labai pažeidžiamą padėtį. Taigi galų gale visi mes nusilpsime. Šių valstybių narių piliečiai jausis labiau pažeidžiami, silpnesnė pozicijose. Ir tas pažeidžiamumas, tas netikrumas tik tai auga. Nes iš esmės E, daug procesų dabar ES vyksta per šantažą. Ir parlamentas yra šantažuojamas, ir valstybės kai kurios yra šantažuojamas. Taigi aš ir norėjau išsakyti mūsų didžiulį susirūpinimą. E, tai netgi neturi nieko bendro su pačiomis darybomis. Europos Sąjunga E, dabar e, rieda link tokios naujos finansinės perspektyvos, kuri iš esmės bus skirta tik tai minimalistiniam arbos biudžetui patenkinti. Ir e, panašu, kad tokią sąrangą neleis uh, išgyventi tiems silpniausiams. Iš esmės mes kalbame apie politiškai suformuluotą biudžetą, kuris iš esmės reikš išdavystę tų piliečių esančių pačiose blogiausiose situacijose. E, todėl, sakyčiau, tai yra labai liūdnas vaizdas, labai visa, visa esama padėtis atrodo labai liūdnai. Taigi, iš tikrųjų, parlamentas ant savo pečių prisėmė labai rimtą atsakomybę. Frakcijos turi apskaitai spręsti, ar joms pritarti siūlomai DFP. E, kadangi tokia DFP iš tikrųjų išaldys daugelio žmonių viltis ir perspektyvas. Ir mes turim priimti šitą sprendimą, kol dar ne per vėlų. Ačiū, Alda. Jūs labai aiškiai suformulavote savo frakcijos poziciją. Ir jūs labai aiškiai e, viską pristatėte. E, turiu pasakyti, kad didelė dalimi mes jūsų diagnostikai pritarėme. Šiek tiek vėluojame, dėl balsavimo jau reikia pradėti balsuoti. Laimiai mūsų darbo tvarkės e, požiūrių, nelaimiai e, galvojant apie Europos biudžeto naudotojus. E, bals, pusę balsavimo klausimų išmetame ir dabar balsuosime dėl 20 klausimo. Europos Sąjungos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo e, apie e, Valencianos e, komuną mes kalbėsime ir mūsų pranešėjas yra Andrėjus Plenkovičius. Turite balsavimo lenteles turbūt prieš akis, aš nerandu savosios, bet tikiuosi, kad ką nors gausiu, o jeigu nepasinaudosiu koordinatoriaus. 20 punktas Plenkovičiaus pranešimas. Yra nemažai pakeitimų. Ar visi turite balsavimo korteles? Ponas Plenkovičius nenori balsuoti dėl Plenkovičiaus pranešimo. Ne, pasirodo, nori. Balsuosime. Taigi, visa eilė tų pačių autorių pakeitimų, ponios Beres ir kitų, dėl kurių su kuriais pranešėjas sutinka. Tai yra pirmas, antras, trečias, ketvirtas, šeštas, penktą pakeitimą jau apima kiti pakeitimai. Ar galime balsuoti už visus iš karto? Ne. Ana, gal norit išimti vieną kokį pakeitimą? Pirmą ir antrą aš norėčiau išimti ir balsuoti dėl jų atskirai. Tada galime dėl pirmo ir antro kartu balsuoti. Dėl pirmo ir antro, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Keturi. Priimta. E, toliau iš karto už trečią, ketvirtą ir šeštą. Kas už? Prieš? Panas Hartongas susilaikė priimta. Liberalų frakcijos pakeitimas pranešėjas e, už septintas. Kas už? Prieš? Už buvo tik trys susilaikė, panas Hartungas susilaikė, atmesta. Aštuntas pakeitimas pranešės už, atsiprašau, prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame e, dėl viso dokumento elektroniškai. Ar galime balsuoti elektroniškai?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 Pirmininkas atsiprašo dėl techninių problemų. Jei negalime balsuoti pakel, rankų pakelimu. Oui, donc vous, ah. vous estimez que me, okay. ma machine est impuissante. Bon. Atrodo, kad galime balsuoti. Ar visi balsavote? 21, 24 balsuotojai. Trūksta dar vieno žmogaus. 21. Vienas prieš, 20 už, niekas nesusilaikė. Sveikinu pranešėją. Toliau. Toliau. Balsuosime dėl Jūtos Hau pranešimo Europos geležinkelio agentūra ir reglamento numeris 881-2001 metai panaikinimas. Taigi geležinkeliai. Pranešėjos du pakeitimai. Trečias ir ketvirtas balsuojame kartu, kas už, kas prieš vienas susilaikė priimta. Toliau. E, Straiksnis dėl e, pasiūlymo reglamentui. Pranešėjas už kas už prieš susilaikė priimta. Pasiūlymas dėl rezoliucijos. Du pranešėjos pakeitimai. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Balsuojame elektroniškai dėl visos nuomonės jeigu aparatas gerai veiks. Balsuokime. Visi baigė balsuoti. 20 už, vienas susil... prieš, niekas nesusilaikė. Pranešimas pritvirtintas. Dar viena nuomonė. Jūta nori pasisakyti. Ich weiß, das ist jetzt... Aš e, žinau, kad e, neįprasta yra tokia tvarka. Ką tik įvyko diskusija, ką tik e, aptarėme ITRE komiteto išlygas. Ir aš dabar siūlau, kad būtų pateiktas pakeitimas žodžiu šeštai pasraipai. Šeštoji pastraipa liktų tokia, kokia ji yra, bet galiausiai mes e, prirašytume apie sekretoriato sukūrimą tam tikrą formuluotę ir taip to, arba kalbėtume apie BEREK pakeitimą, pavertimą instituciją turinčią tikrasias kompetencijas ES institucijų ir valstybių narių požiūrių. Aš labai atsiprašau, bet turėjau išreikšti jums tokią nuomonę. Tikiuosi, kad galėsite paremti šį pakeitimą. Tiesą sakant, nereikia visai uždaryti šios agentūros. Galbūt galėtume ją realiau paversti tikrą nepriklausomą agentūrą. Taigi, šeštai pastraipai yra teikiamas pakeitimas žodžiu. Balsuosime po pakeitimu dėl to. Taigi, pradedame. Pirmas pakeitimas pono Gajerio. Su taip pat pranešėjos pateiktų papildomų pakeitimų žodžių. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Toliau, trys panios Trautman pakeitimai. Manau, galime balsuoti už visus kartu. Pranešėja prieš. Nenorite? Tada balsuojame atskirai. Antras pakeitimas, ponios Trautman, pranešėjai prieš. Kas už? Absoliučiai niekas. Vargšė Katrin. Socialistų frakcija labai griežta. Trečias pakeitimas, kas už? Kas prieš? Čia jau reikia patikrinti. Mūsų nedaug. Galime patikrinti. Antrasis, tre, žiūrėjau, trečiasis pakeitimas. Ponios Trautman, trečiasis pakeitimas. Vot elektronik, donc. Balsuojame elektroniškai. Voilà. Puiku. 10 už 11 prieš. Atmesta. Kairieji dėja e, žlugdo ponė Trautman. Ketvirtas pakeitimas pranešėja irgi prieš. Kas už? Niekas. Kol kas nėra žodinio pakeitimo. Kas prieš, tada visi susilaikė atmesta. Dabar pakeitimas žodžiu, kurį teikia Juta Haug. Jis šeštąją pastraipą papildo. Berek paverčiame uh, instituciją su realiomis išsaliomis uh, e, kompetencijomis, tai būtų nepriklausoma organizacija nuo valstybių narių ir nuo Europos Sąjungos institucijų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Vienas prieš, vienas susilaikė priimta. Papildome šeštąją pastraipą, sveikinu pranešėją. Galutinis balsavimas. Galutinis balsavimas dėl nuomonės, kurią rengė Juta Hauk. Balsuojame. Galutinis balsavimas. Taigi, 20 už, niekas nepasisakė prieš, vienas susilaikė. Triumfas. Dar turime vieną papildomą klausimą balsavimui. Pasitarė su koordinatoriais, aš jį jums siūlau. Devintasis klausimas. Nuomonė, kurią mes teiksime Europos, dėl Europos socialinio fondo. Kalbame apie papildomą finansinę paramą trims valstybėms narėms. Iš esmės e, tai yra e, septintojo keičiamojo biudžeto juridinis dosie. Noriu priminti, kad e, septintas keičiamasis biudžetas įeina į, MF, į DFP Kopų komitete balsuosime lapkričio 7 dieną po pietų per mūsų posėdį, o plenarnėme posėdėje lapkričio 19 dieną, nes parlamentas balsuos dėl viso paketo lapkričio 19 dieną. Tačiau mes turime pateikti nuomonę apie juridinę bazę. Ir tai turi būti pateikta regi komitetui mes turime balsuoti dėl savo nuomonės, kad regionų komitetas galėtų balsuoti laiku. Ir tada E, finansavimo politika Europos socialiniam fondui būtų suformuota laiku. Taigi, kalbama apie Reimer Bögio nuomonę. E, Sedonijos nėra. Raimerio Bögės irgi nėra, bet jums ir nereikia, nes nėra pakeitimų. Kas už, kas prieš, vienas, kas susilaikė, priimta. Sveikiname pranešėją. pranešėją Sidoniją ir visus kitus. Dabar periname prie 23 ir 24 klausimų. Čia kalbame apie e, pervedimus, perkelimus. Très bien. Giovanni. Giovanni. Grazie Presidente. Abbiamo... Ačiū pirmininkė. Turime du prašymus dėl perkelimų. 22. E, taip pat e, buvusios e, Slavijos Respublikos Makedonijos farm prašymas. Prašymas perkelti iš kaimų plėtros į pasirengimo stojimui instrumentą tam tikras lėšas, kuris bus panaudotos taip pat institucijų perėjimui. E, Komisija turėtų paremti ribotą skaičių projektų susijusių su infrastruktūra, infrastruktūros kūrimu e, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Ir e, tai būtų 18 milijonų eurų perkelimas, sulčių balsuoti už. Ir taip pat pristatysiu antrąjį perkelimą. 27 perkelimas. Kalbam apie Valencijos e, bendruomenę. 8,3 milijonai eurų. E, jie turėtų padėti įgyveninti Ispanijos vyriausybėje koordinuotą e, pagalbos paketą E, tai yra padėti žmonėms, kurie masiškai, atleido, kurie masiškai buvo atleisti žlungančių įmonių šiame regione. E, tai yra įmonės, kurios e, dirba nemetalinių mineralų kasyboje, buvo atleisti dideli kiekiai darbuotojų ir Ispanijos valdžia prašo šių lėšų tam, kad galėtų reintegruoti šios žmonės į darbo rinką. Taip, tai iš tikrųjų antras tas perkelimas iš 27 ir dabar kas už 22 perkelimą, kas prieš, kas susilaikė priimta. 27, kas už, kas prieš, susilaikiusieji priimta. Tad tai tas pats kaip ir dėl pono Plenkovičiaus pranešimo. Ačiū, Giovanni. Toliau, dėl kitų e, skyrių. Dabar Aider, prašom, pristatykit visus tuos perkelimus. Ačiū. Manau, kad didelių smulkmenų čia nereikia. Jeigu kalbame apie teisingumo teismą, tai čia yra du perkelimai. 105 milijonai eurų. Ir e, e, kita suma yra dviguba, 46 ir 45 milijonai eurų. Taip pat regionų komitetas prašo pervesti 57 tūkstančius. E, tai yra mažytė suma, pranešėjas ne, negalėjo dalyvauti. E, visą tai išdėstė darbo tvarkiai, jeigu jums reikia kažkokių tai papildomų smulkmenų ar ko nors, tai galėčiau be abejo papasakoti, tačiau šiaip jau manau visi suprantam, apie ką kalbam. Euh, Tad dabar e, vis dėlto siūlyčiau balsuoti dėl atskirų tų perkelimų atskiroms institucijoms. Tad galim dabar balsuoti dėl e, penkto, e, šešto perkelimų susijusių su Teisingumo teismu. Kas už, kas prieš susilaikiusiai priimta. Toliau. Perkelimas. Vienas, du ir trys. Kas už, kas prieš susilaikiusiųjų ar būtų priimta. Puiku, labai ačiū Aider, tad dabar jau baigsim, baigiam balsavimą. Ir dabar siūlytau, siū, siūlau pereiti prie dešimto darbo atvarkės punkto, yra ponios Karvajo du pranešimai. Dėl, e, vienas jų susijęs su programa Kopernikus. Ačiū pirmininkė. Kopernikus e, programa sekė e, vadinamąją GMS, tai yra pasaulinio aplinkos ir saugumo stebėjimo projektą. Ir tai yra e, projektas susijęs su kosminės erdvės stebėjimu, kuris prisideda E, prie aplinkos apsaugos, e, civilinės saugos, e, klimato kaitos stebėsina, to pačiu transporto srautų valdymas ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, šis projektas yra labai įvairialypis ir jisai prisidės prie daugelio mažų įmonių ekonominio augimo, kurie, kurios galės pasinaudoti šio projekto teikiamą informaciją, teikiamas duomenimis. Taigi labai svarbus projektas. Koperniko programa turi savo skirtą biudžeto eilutę pagal vienasą skirsnį. 3,78 milijonai e, eurų 2018 metų kainomis arba 4,2 maždaug milijonų eurų e, dabartinėmis kainomis. E, komisija pateikė pasiūlymą, pabaigus darybas tačiau jinai bus tvirtinama tada, kai baigsis darybos dėl naujosios daugiametės finansinės perspektyvos. Taigi suma yra fiksuota ir nuomonėje aš pabrėžiau tris dalykus. Pirmasis dalykas atspindi DFP ataskaitos svarbą, norint užtikrinti tinkamą finansavimą šiam projektui. E, o taip pat ir kitoms europinės programs, kurios e, priklauso pirmam A skyriui. E, ir galima be abejo čia kalbėti apie tam tikrą lėšų perskirstimą, priskiriant daugiau lėšų Kopernikui. tas finansavimo pakoregavimas turėtų būti įmanomas, neišlipant iš ribinių verčių, tiek ribinių paklaidų, tiek, tiek, tiek e, nuosavim ištekliam, tiek e, daugiametį finansiniai perspektyvai. Bet reikėtų pasakyti, kad Koperniko programą galima būtų e, pagal atskirus tikslus skaidyti į specifines programas. Toliau kitais metais parlamentas daugiau galės dalyvauti šios programos įgyvenime ir planavime. Komisija laiku turėtų pateikti visą su programa susijusią informaciją, ypatingai e, tą informaciją, kuris susijusi su rizikos vertinimu, kaštais ir rezultatais. Tai ir yra pagrindiniai mano nuomonės akcentai. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė pranešėja, dabar ponas Minar kalbės. Pone pirmininkė, brangus ponios ir ponai, kolegos, Noriu porą dalykų pasakyti tą progą. Norint užtikrinti geriausią programų e, tiesiog saugumą, mes būtent to, mes turėtume to siekti. Tiesiog reikėtų pasinaudoti, panaudoti e, e, EGNOS e, e, ir Galilėjo infrastruktūrą. Tai panašu e, e, į Koperniko e, programos infrastruktūras, nes daugelis žmonių ne iki galo suvokia kosmoso stebėjimo sekimo paramos programų tikslų. Tad turbūt ateityje turėtume mąstyti apie tai, kad reikėtų padidinti visuomenės samoningumą, kad visuomenė suvoktų, kokią, kokią reikšmę turi būtent kosmoso stebėjimo ir sekimo programos, nes tik tokiu būdu mums tada pavyks įtikinti visuomenę, kad tikrai verta e, verta skirti lėšas tų programų įgyvendinimui. Komisija turėtų tuo pasirūpinti ir todėl aš pritariu pranešėjos prašymui numatyti lėšas visuomenės informuotumui ir reikėtų kartu įtraukti Europos parlamentą į programų įgyvendinimą. Ir tą progą aš esu pateikęs e, pakeitimą e, kad e, parlamentui reikia teikti informaciją apie audito rezultatus, apie Olafo E, e, tyrimų rezultatus, kad e, apie tai turėtų būti parlamentas informuotas. Tad norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad tikrai mes bendradarbiavom. Ačiū, brangus kolega. Tad ponia Karvalio priėmė domen jūsų pasiūlymus. Tad šiais dviem klausimais Taip, tuoj vieną minutėlę. E, donc, le deadline pour les amendements. Terminas. Dar, atsiprašau, dar Anė Jensen paprašė žodžių. Well, thank you very much. I agree very much. Labai ačiū. Labai pritariu viskam, kas pasakyti dėl kosmoso politikos ir kiek jis svarbi, tačiau turiu vieną klausimą, ponė Kavalio, kadangi taip pat tiesa, kad GMS. Kai E, yra dalis mūsų kosmoso politikos, apima galėjo projektą ir e, čia esame bendrų bruožų, tačiau kai kalbame apie tam tikrus e, kaštų viršimus, susidaro įspūdis, kad programą sudaro daug smulkių projektų. Ir praeitie mes nesame matę, kad būtų uh, viršti mm, viršito samatos ir jie taip pat garantuoja, kad ir ateityje ne, ne, nebu, nebus viršytos e, bendrosios samatos, kadangi būtent visas tas e, mechanizmas, ta mozaikinė struktūra leidžia labai lankščiai perstumdyti lėšas. E, Taigi neturėtumėm turėti antro galėjo projekto, kur iš tikrųjų e, kaštai augo, projektas buvo didžiulis, vientisas ir nelabai buvo galima ką nors padaryti. Iš tikrųjų ir buvo kaltinimų, kad lėšų buvo išvaisytos. E, taigi, e, kol kas iš tikrųjų situacija yra gera ir panašu, kad projekto struktūra leidžia mums tikėtis, kad ir nebus tokių problemų ateityje. Ačiū, ponė Karvalio, norit sureaguoti. Labai ačiū. Aš Sveikinu šėlinės pranešėjos pasiūlymą, kad kiek galima daugiau būtų pasinaudota panašia infrastruktūra kaip ir Galileo, keliant e, visuomenės e, samoningumą. O taip pat reikėtų pasiremti e, informaciją, kurią gavome iš Kokabų, iš Olaf. Ir visą tai apibendrinus reikėtų tiesiog stiprinti tokią poziciją. Kita vertus, taip pat sutikčiau, kad rizika iš tikrųjų yra kur kas mažesnė negu galėjo ar e, teo e, programuose, kadangi projektai yra mažesnio masto ir mm, Buvo padaryta visai eilė pakeitimų, kuriais siekiam užtikrinti, kad e, samatos nebūtų viršijamos. Taip pat e, numatyta galimybė e, gauti lėšų iš kitų projektų, tokių kaip Horizon ar, ar kai kurie kiti, kurie irgi yra labai svarbus Europai. Taigi yra apsauginis mechanizmas, nors rizika kur kas mažesnė. E, labai ačiū. Taigi primenu, šio pranešimo e, kalendorius yra toks. Pakeitimų pateikimo terminas. Lapkričio 24 diena 12 valanda. Balsuosime 14 dieną, tikrai 14, pasitikslino pirmininkas. Taigi balsuosime ne 5, o 14, įtrė balsuos 28, o plenarinėme posėdžio balsavimas dar nenustatytas. Toliau. 11 punktas, dar vienas ponios Karvalijo pranešimas dėl kosmoso stebėjimo ir sėkimo programos. Pone pranešėja. Thank you very much. Labai ačiū. Šis klausimas taip pat labai svarbus. Ši programa prisidės prie e, geresnių e, nepriklausomų Europos erdvės stebėjimo ir sekimo programų kūrimo bus e, galima išvengti augančios rizikos dėl erdvės infrastruktūros susidūrimų. Šis klausimas labai svarbus. Junktinės Amerikos valstijos milžinišką sumą skiria šiai temai, šiai sričiai. E, pagal šį komisijos pasiūlymą yra numatyta daugiau dabar valstybių narių infrastruktūros e, bendradarbiavimo galimybių. Sakoma, kalbama 70 milijonų septyneriems metams. Tai yra kukli suma žinant, koks tikslas išsikeltas. Tačiau šis rytis labai svarbi, būtina, kad mes turėtume stebėjimo ir sėkimo sistemas erdvėje, kad išvengtume susidūrimų. E, tai yra rimta problema e, kosmoso srityje. Kyla klausimas, Teisės akto projekte nėra iškaus biudžeto, todėl aš įtraukiu pakeitimą, kuriame bus e, numatyta 70 milijonų septyneriems metams e, sumos įtraukimas. Europos komisija iškinamajame rašte tą sumą paaiškina. Tačiau yra ir dar vienas klausimas. Jis e, susijęs ne su tuo, ar tie pinigai ateis, bet su tuo, iš kur tie pinigai ateis. Taigi mes turime pagrindų teikti pakeitimą ir pasakyti, kad jeigu pinigai iš esmės ateis iš Galilėjo ir Kopernikus programų, nes jos yra labai glaudžiai susijusios, tam tikrą prasme jos yra susijusios su mūsų erdvės programų saugumu, mes galėtume taip pat e, panaudoti mokslinio tyrimų programas, nes ir jos įeina į kosmoso tyrimų sritį, tada mes galėtume panaudoti ir Horizonto 2020 programą. O jeigu kalbame apie saugumo aspektą, tai supraskime, kad ir vidaus saugumo fondą galime panaudoti. Tačiau didžioji dalis pinigų ateis iš Galilėjos ir Koperniko fondų. Žinoma, teisės akto projekte nėra numatytos ES finansavimo pagrindiniams e, uždaviniams paskirstimas, todėl mes pridedamąją lentelėje norime užtikrinti, kad uh, E, šių programų papildomos funkcijos, tokios kaip domenų apsauga, vartotojų apsauga ir panašiai, būtų išaiškintos aiškumo ir atskaitomybės e, labui, turėtų būti numatyta maksimali suma, kad mes žinotume, jog yra įmanoma išsikeltų tikslų pasiekti. Apibendrindama, aš galiu pasakyti, kad 70 milijonų septyneriems metams biudžetas – E, yra numatytas, taip pat yra prirašoma, iš kur tie pinigai ateina. Ir dar reikia vieno pakeitimo, kuriame būtų aprašyta, kaip pinigai turės būti paleidžiami ir vykdomi, kaip tai bus planuojama. Minė. Ačiū, ponė pranešė, panas Minar. Pane předsedo, dovolte ještě několik drobných poznámek k tomu. Pone pirmininkė, aš norėčiau išsakyti porą komentarų. Kaip ir ankstesnių klausimų, Džiaugiuosi matydamas šį pasiūlymą, tai yra dar vienas žingsnis Europos komisijai įtraukti Europos Sąjungą į kosmoso erdvę aktyviau. E, kosmoso veikla yra labai svarbi, nes ten glūdi milžiniškas ekonominis potencialas ir taip galima prisėti prie didesnio ES konkurencingumo ekonomikos požiūrių. Šis žingsnis yra būtinas, kad apsaugotume turimas ir e, kursiamas Europos palidovinės sistemas, nes tokiu būdu sumažėja grėsmė e, tų sistemų efektyviam veikimui. Šias paslaugas, šios darbus turėtų finansuoti ES lėšos. Tai turėtų būti taip pat finansuojama vartotojų ir ES specialiųjų programų, kurios yra naudingos valstybėms narėms. Aš pats pateikiau tris pakeitimus, kurie atitinka pranešėjo siekius. Ačiū. Merci. Puiku. Labai gerai bendradarbiaujame tarp šios srities specialistų. Aš tikrai tuo džiaugiuosi kad šis pranešimas, kaip ir ankstesnis pranešys ir pranešėjai puikiai paaiškino, kad tos dvi temos yra susijusios, bus priimamas pagal tą patį kalendorių. Pakeitimų patikimo terminas spalio 24 diena, balsavimas komitete 14 lapkričio, įtre e, komitete balsavimas 28 lapkričio. Dėkuoju poniai Karvaliu. 12 klausimas. Pono Dardeno nėra, bet jis atsiuntė pakaitinį narį kuris pristatys pranešimą apie ES valstybių narių pasirengimą veiksmingai ir laiku pradėti naują įsanglus politikos programavimo laikotarpį. Tema nepaprastai svarbi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo kolegos Frederiko Dardeno vardu norėčiau jūs informuoti apie tai, ką jis galvoja ir e, perskaitysiu tai, ko jis prašė jums, e, ką jis prašė, kad jums pasakyčiau. Labai svarbu, kad ši nuomonė reaguoja į keletą pasiūlymų atspindinčių realybės problemas e, valstybių narių sanglaudos politikos įgyvendinime. Reikia pasakyti, kad praėjusiu metu e, birželio 27 dienos priimti sprendimai 2014-2020 metų biudžeto jau atspindi E, naujasias e, realijas ir sanglaudos politikos poreikius. Mes pabrėžėme, kad vėlavimas šiuo požiūriu neturėtų būti numatomas, nes e, finansuojama turi būti laiku. Taip pat reikia pasakyti, kad e, RAL lygmuo susikaupus 2013, 2013, 2013 metams baigiantis e, yra per didelis, reikėtų ieškotis gero sprendimo, kad būtų išvengtas galimas ES finansavimo blokavimas, jeigu pritrūktų finansavimo. Aš taip pat manau, kad reikėtų pagerinti vietos e, e, bendruomenių ir regionų e, administracijų dalyvavimą įgyvendinant programas, kad būtų galimas už efektyvus naujosios anglos politikos vykdymas. ES viešosios investicijos turėtų būti sustiprinamos, sukuriant sinergijas tarp ES biudžeto ir valstybių narių bei regionų ir savivaldybių biudžetų. Taigi komitetas šiuo požiūriu turėtų pabrėžti, kokį svarbų vaidmenį atlieka ES biudžetas. Stengiantis užtikrinti teritorinę sanglaudą, uh, Aš e, norėčiau, kad būtų prisimta mūsų pozicija dėl ekonominios sanglaudos ir veiklos vertinimo. Taip pat reikia pabrėžti, kad Europos komisija ir valstybės narės turėtų supaprastinti procedūras, pagal kurias fondai galėtų būti gaunami, kaip kad ir yra padaryta e, vidaus rinkos taisyklių atveju ir kontrolės mechanizmų atveju. Taigi tiek, gerbimas pirmininkė, aš norėjau pasakyti. E, ponas Dardenas atsiprašo, kad pats negali dalyvauti šiame posėdėje. Jis susitinka šiandien Liežė su komisijos pirmininku Barosu. Merci. Nous comprenons tout. Ačiū. Taip. Visiškai suti, suprantam, kadangi mūsų įspėjo. Tad labai ačiū, e, ponia Ivailo, už tai, kad jūs pristatėt šią nuomonę niekas nenori kalbėti, ne, vis dėlto ponas Kozlovskis paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Dardenas nuomonėje iškėlė tikrai svarbių klausimų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Juos e, regi komitetas, balsuodamas dėl šios nuomonės, turėtų atsižvelgti. Visiškai galiu pritarti uh, E, tai, kad e, sanglaudos politikoje svarbu vaidmenį vaidina daugia pakopis valdymas. Maničiau, vietos ir regioninės institucijos turėtų e, nuo pat pradžios iki pat galo dalyvauti veiklos programų formavime ir, ir, įvertinime, ir įgyvendinime, kartu jos turėtų prisidėti prie tų programų vertinimo. Tad e, ta prasme vietos ir regioninės institucijas reikėtų paremti, kad e, joms lengviau būtų e, bendrai finansuoti sanglaudos politikos projektus. Finansavimas neturėtų neigiamai paveikti vietos ir regioninių institucijų finansavimo pajėgumų. Na, o dėl veiklos rezervo, tai veiklos re, finansavimo rezervas turėtų būti irgi savotiškas saugiklis, kad gavėjams bus išmokėtos lėšus. To, tokia priemonė tinkamai panaudota galėtų prisidėti prie veiksmingo viešųjų lėšų panaudojimo. Pirmininkas, labai ačiū, labai ačiū, labai gerai. Priminsiu dabar dėl pono Dardeno nuomonės, dėl tolimesnių darbų. Tai čia padėtis panaši, kaip ir ponios, dėl ponios Karvalio nuomonių. E, spalio 24 e, galima e, pateikti pakeitimo pasiūlymus. Komitete bus balsuojama E, lapkričio 18, o lapkričio 28 plenarinėje sesijoje, tiksliau plenarinėje sesijoje balsavimas dar nepriimt, nepatvirtintas. Ta tiek. Dabar prieėm prie 13 ir 14 e, darbo atverkės punktų. Tie abu punktai susiję su žvejybos partnerystės susitarimais, vienas jų su Gabono Respublika, kitas su Maroko karalyste. E, ponas Alfonsi, pranešėjas abiem klausimais, E, jo nėra, tad jį kažkas pakeis. Taip, Belgijos karalystės vardu, ponė Duran, aš noriu atsiprašyti pono Alfonsi vardu, kad jis šiandien negali dalyvauti. Pirmiausia, dėl protokolo su, Gabonu, su Gabonu. Tačiau iš tikrųjų e, atnaujinamas dabar jau e, turimas protokolas prie žvejybos partnerystės susitarimo. Protokolas apima E, at, apima trejų metų laikotarpį, čia kalbama apie 4,1 milijonų eurų sumą e, ir čia vėlgi kalbama apie žvejybos galimybių ir finansinio įnašo klausimą. Ir ponas Alfonsi e, kreipėsi į komitetą, kad reikėtų toliau stebėti protokolo įgyvendinimą kad vėlgi būtų laikomasi nuostatų mūsų, mūsų ten žvejojantis laivai. Ir Tad mes ir galiausiai rekomenduojam, kad mūsų komitetas teigiamai pritartų būtent žvejybos partnerystės susitarimui ir tam atnaujintam protokolui. O iki spalio 22-osios galima teikti pakeitimų pasiūlymus. Pirmininkas, tad tiek. E, Gabono klausimų dabar galiu tęsti apie Maroką. Taip, čia iš tikrųjų e, parlamentas primeta, e, atsimena turbūt, atmeta, atmetė buvusi e, protokolą, įvertino neigiamai ir išreiškė tam tikrų abejonių dėl žvejybos apribojimų, kalbant apie vandenininių, vandenininių rūšių žuvis ir komitas, komitetas pateikė naują protokolo, protokolo redakciją, atlikta tam tikrų pakeitimų, antai pakoreguotas mūsų e, žvejybos laivų skaičius, kiti dalykai. E, parlamentas dabar, mm, tie visi punktai, dėl kurių pasipriešino parlamentas, kol kas neišspręsti. E, dabar sus, buvo susiti, susirin, susirinkę, susirinkusi Europos parlamento teisės tarnyba, peržiūrėjo tam tikrus tuos e, prieštaringus punktus ir e, čia mes kur kas šiaip jau griežčiau interpretuojam tam tikrus punktus negu JAV, pavyzdžiui. Dabar dėl, dėl naudos ir sąnaudų klausimo tai buvo padaryta išvada, kad čia tas klausimas neigiamas, kadangi naujajame protokole nenumatomas situacijos galimas pasikeitimas. Mūsų pranešėjas e, iš tikrųjų e, nerado elementų rodančių, kad e, išlaidų, tai yra, kad išlaidų kaštų klausimas būtų pagerėjęs. Tad dabar vėlgi čia turbūt e, biudžeto kontrolės komitetas galėtų tarti žodį, o komitetas pabrėžia, kad naujojų protokolų reikėtų atsižvelgti į šitą problemą, nes e, tam tikrų rūšių ištekliai žuvų gali būti per daug e, eksploatuojami. E Ir čia buvo atkreipta dėmesį į tai, kad nebuvo atsižvelgta į mokslininkų e, pastarųjų metų tyrimus dėl tam tikrų rūšių ištek, žuvų išteklių padėtį. Ir todėl rekomenduojama teikti neigiamą nuomonę. E, o iki spalio 28-osios galima pateikti pakeitimų pasiūlymus dėl štai šitos nuomonės. Pirmininkas, puiku. Tad Gabono klausimų pranešėjas siūlo e, pateikti e, teigiamą nuomonę, o Maroko karalystės atžvilgių e, protokolo su Maroko karalystė atžvilgių pateikti neigiamą nuomonę. Tad, kaip jau pasakyta, iki spalio 28 22 dienos galima pateikti pakeitimo pasiūlymus, tada e, nu, lapkričio 18 e, dieną komitete bus balsuojama ir toliau žuvininkystės komitete balsuojama dėl šitų dviejų nuomonių e, lapkričio 28 dieną. Ta tiek, labai ačiū, ačiū visiems, posėdį baigiam.